Dear colleagues, we have here the Commission and then uh, I think that it is time to start. Mėly kolegos, turime komisijos atstovą, galime pradėti nuo pirmojo darbo atvarkės klausimo, tai yra darbo atvarkės tvirtinimo, jeigu niekas neprieštaravė, tai darbo atvarkės projektą tvirtinsime be jokių pakeitimų. Antras darbo atvarkės klausimas yra Aštesniųjų posėdžių protokolai tai yra gruodžio 14, sausio 21 ir kovo 16 ir 17, jeigu niekas neprieštaraus iki posėdžio pabaigos, laikysime šios protokolus patvirtintais, pirmininko pranešimai. Pirmasis apie delegacijos e, į maisto ir veterinarijos tarnyba Arijoje kelionė ir ataskaita jums linksio dokumentuose yra pateikta tinkama informacija, vertimo režimas yra 21 kalbos, 21 kalba tiksliau, į kurią yra verčiama ir mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Ketvirtas darbo tvarkės klausimas yra keitimasis nuomonėmis su Karminu Vėlo. Komisijos nariu atsakingų už aplinką jūrų reikalus ir žuvininkystę. Tai yra kaip struktūrinio dialogo sudėdama dalis vyksta diskusija. Pirmiausiai noriu pasveikinti komisijos narį Karmenvelą aplinkos komitete. Kaip žinote, šios dienos susitikimas vyksta plėtojant struktūrinį dialogą tarp komisijos ir mūsų komiteto. Šiame kontekste mes tikimės išgirsti informacijos apie tai, kaip 16 metų veiklos programa yra gyvendinta ir kokie yra prioritetai po 16 metų. Ypač mums būtų įdomu išgirsti apie jūsų pasiūlymus susijusius su. Uh, E, ekologinio ekonomikos augimu, žiedinės ekonomikos paketu ir jūsų pasiūlymais jisai su darbo atvarkė iki 2030 metų e, dėl tvarios plėtros ir taip pat kantos e, direktyvos peržiūros. Aš tikiuosi, kad kolegos taip pat išgirs jūsų minčių susijusius su ES veiksmų planu, susijusius su, su laukinės gyvūnijos nelegalia prekyba ir kontrabanda, taip pat ir pasangos veiksmų planus susijusius su, su, su to, kaip kovoti su miškų nikimu ir vykstant tiesiog, kurios darbas susijusius su nacionalinė taršos ribų direktyva ir gyvsidabrio Minamata kon, konvencija. Taigi, steikiu jums žodį. Ačiū Giovanni, gerbiami kolegos. Iš karto pradėsiu kalbėti apie mūsų programos pagrindinius aspektus. Taigi galime e, tos aspektus, kuriuos nušviesiu nepakankamai, aptarti vėliau. 2014 rugsėjo mėnesį aš pasakiau, kad septintoji aplinkosaugos veiksmų programa turėtų tapti taip pat ir mano e, darbų programa ir komisija imsis e, veiksmų siekdamas septintąją pagrindų programą įgyveninti ir komisija tą daro, turiu pasakyti taip pat ir E, galiu pasidžiaugti puikiu bendradarbiavimu tiek su jumis atskirai, individualiai, tiek ir su visa jūsų institucija per pastaruosius metus. Septintoji veiksmų programa gali ženkliai prisidėti prie pirmininko Junkerio dešimties prioritetų. Šiuo tikslu aš savo veiklą susitelkiu į tris sritis. Pirmiausia, ekonomikos žalinimas, geresnių sąsajų su piliečiais užtikrinimas ir primtų sprendimų įgyvendinimas. Taigi, artimiausiu metu pakalbėsiu išsameu apie šias tris rytis, tačiau norėčiau pakalbėti apie dvi labai svarbias rytis 2015 metams. Čia mes kalbame apie darbo atvarkį 40 metų tvaraus vystimosi ir per COP21 konferenciją, konferenciją Paryžioje priimtus sprendimus, tai bus e, svarbiausi e, kriterijai siekiant užtikrinti pasaulio matu e, didesnį, didesnį tvarumą. 2030 metų darbo atvykę tvirtinant, ES atliko labai svarbu vaidmenį vykusiuose darybose ir mes ir toliau esame nusiteikę ne plėsti lyderės pozicijas įgyvendinant 17 tvaros vystimosi tikslų ir 169 mažesnio masto tikslus. Kaip žinote, komisija 16 metų veiklos programoje yra numačiusi imtis tam tikrų iniciatyvų siekiant užtikrinti tvarę Europos ateitį, kurioje susijęma strateginiai vystimosi tikslai ir programa Europa 2020 siekiant užtikrinti užtikrinti ekonomikos augimą bei socialinį ir aplinkos sauginį tvarumą. Mes dirbsime dviem kryptimis. Šiuo metu eigoje komisija paskelbs komunikatą, kuriame bus pristatyti tiek vidaus, tiek už išorės politikos veiksmai, siekiant įgyvendinti strateginius vystimosi tikslus bei pristatytas Europos susitarimas plėtrai bei Eurostato veikla, stebint atitinkamus procesus. Taip pat mes rengiame strategiją po 2020 metų ir siekime užtikrinti kuo didesnį įtraukti šiame procese, ne tik su telkiant komisijos ekspertų pastangas, tačiau taip pat remiantis jūsų bei suinteresuotų subjektų patirtimi. Pirmasis gairės turėtų būti aptartas e, Liepos mėnesį komisijos e, narių kolegijoje. Kalbant apie žalį ekonomikos saugimą, noriu patikinti, kad mūsų ekonominė veikla yra e, tvari ir tai yra būtina prielda ne tik siekiant tvaraus vystimosi tikslų, ji yra būtina siekiant ES atremti ilgalaikius iššūkius Todėl Europai, kuriai e, trūksta gamtinių išteklių, tačiau pakanka kitokių gebėjimų, tai yra labai e, svarbu tam, kad iš e, kiekvieno kilogramo gamtinių išteklių ir energijos žaulio būtų galima išgauti kuo didesnį ekonominę naudą. Todėl mūsų pirmasis prioritetas yra skatinti žalį ekonomikos augimą Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga jau dabar pirmauja pasaulio mastu šioje srityje, tačiau dar turime didžiulį potencialą siekiant gerinti padėtį remiantis naujausiais statistiniais duomenimis ir vertinant išteklių panaudojimą. Matome, kad per pastarosius dešimt metų e, sugebėjome e, ženkliai sumažinti išteklių naudojimą, tačiau turime pirmiausiai sugebėti atskirti ekonominius išteklius nuo ekonomikos augimo. Kalbant apie žalį ekonomikos augimą strategijos Europo 2020 kontekste, mes siekime sumažinti tiek materialinį išteklių naudojimą, tiek ir sumažinti žalą aplinkai tam, kad veiksmingiau naudojant išteklius galėtume prisidėti prie ekonomikos augimo, konkurencingumo, darbo vietų kūrimo, tai reiškia būtent žiedinė ekonomika ir Praėjusiu metu gruodžio mėnesį mes patvirtinome naują žiedinės ekonomikos strategiją. Jeigu ji bus visiškai įgyvendinta, tuomet mes sugebėsime išgauti trigubą naudą visuomeniai užtikrinant galimybę taupyti verslui, sukuriant naujas darbo vietas ir sumažinant aplinkos taršą. Mes daugiausiai dėmesio dabar skiriame atskirų teisės aktų paketo elementų įgyvendinimui. Veiksmų plano gyvenimas taip pat yra pradėtas praėjusiais metais. Mes e, paskelbėme viešųjų pirkimų konkursus pagal Horizontas 2020 programą pramoniai ir žiediniai ekonomikai ir komisija patvirtino atitinkamus pasiūlymus, kurie reglamentoja prekybą internetu. Kovo 17 dieną mes pristatėme peržiūrėtą trašų reglamentą, kuris apriepia priemonės, e, siekiant pagerinti prieigą prie rinkos e, ir galimybę plačiau naudoti ekologinės trašas ES. Dabar mes rengiame ekologinio dizaino veiksmų planą, ne tik, e, kurio, kurį venant tik bus atsižvelgiama į energijos vartojimo efektyvumą, tačiau taip pat ir kitus aspektus, tokius kaip tvarumas, perdirbimas ir taip toliau siekiant įgyveninti priimtus teisės aktus po penkerių metų yra numatyta peržiūra, e, taip pat e, reguliariai bus e, diskutuojama galimybė teikti informaciją valstybės tarnėms, parlamentui ir suinteresuotiems subjektams. Diskusijos dėl teisėkuros pasiūlymų tvarkant atlikas taip pat prasidėjo ir vykstančios diskusijos darbo grupėse su valstybių narių atstovais nuteikia teigiamai ir aš nekantriai laukiu taip pat ir diskusijų su parlamentu, pradedant nuo Simono Bonafė pranešimo, kuris bus pristatys gegužės mėnesį ir veikiausiai patvirtintas šiame komitete lapkričio mėnesį. Žinau, kad mano komisijos ekspertai jau dabar aiškina komisijos pasiūlymus ir vyksta atitinkamas susitikimas su Simona ir jos padėjais bei su šešėliniais pranešėjais. Mes esame pasirengę visapuškai bendradarbiauti, suteikti e, taip pat ir techninio pobūdžio paramą per atmiausius mėnesius. Jūrų atlikos ir tarša taip pat mums yra labai svarbus klausimas ir turime patvirtinti atitinkamus požiūrius, kaip e, šias atlikas tvarkyti tiek jūroje, tiek ir krante. Yra patvirtintos atitinkamos politinės iniciatyvos ir e, taip pat e, <clears throat> atliekų gaudimas jūroje, surinkimas svarstomas, taip pat ir galimybė atsisakyti vienkartinių plastikinių maišelių. Kaip žinote, atlikos yra tik tai viena e, ciklo sudėdamoji dalis. Tam, kad pasiektume esminių permainų, reikalingos tikslingos investicijos. Todėl noriu paminėti, kad gegužės mėnesį šiais metais numatyta žalioji savaitė bus skirta investicijoms į žalesnę, ekologiškesnę ateitį. Privalome užtikrinti, kad finansinė sistema būtų pritaikyta prie tvaraus vystimosi poreikių ir kad galėtume įgyvendinti tiek Paryžioje, tiek New York'e e, priimtus nutarimus ir darbo atvarkės 2030 nuostatas dėl žiedinės ekonomikos. Džiaugiuosi, kad parlamentas dalyvaus įgyvenant žaliosios savaitės programą ir džiaugčiausi matydamas, kad daugiau parlamento narių jos renginiuose, kalbant apie gamtinį kapitalą, biologinį įvairovę ir išteklius pats savaime, nors ne visuomet pastebimas šis e, natūralus kapitalas E, užtikrina mums e, e, geros kokybės dirbožėmį, švarų vandenį, atitinkamą galimybę vystytis žemės ūkiui, tai yra mūsų ekonomikos ir visuomenės stuburas ir būtina prielaida ekonomikos augimui, socialiniai sanglaudai ir geroviai. Jeigu mes netinkamai elgsimės su ekosistemomis, tuomet šios išteklius prarasime ir mums prireiks labai daug pinigų ir laiko siekiant uh, išspręsti atsirandančias e, dirbtinės problemas. Taigi, pirmiausiai turime siekti apsaugoti mūsų e, natūralų gamtinį kapitalą ir atinkamai taupyti išlaidas. Komisijos vidurio laikotarpio peržiūrė dėl biologinės įvairovės strategijos, tarybos išvados ir parlamento atitinkami pranešimai siunčia mums nuolat žinias apie tai, kaip yra svarbu dėti daugiau pastangų, kad pasiektume e, biologinės įvairovės tikslų užsibrėžtų iki 20 metų. Šių praėjus ketveriems metams nuo atitinkamų sprendimų prieimimo datos negali būti tikri, kad pasieksime tų užsibrėžtų tikslų. Politikos, politinių veiksmų gerinimas galėtų būti viena iš prielaidų, pavyzdžiui, žemės, žemės ir miškų ūkio sektoriai, kurie apriepia 80 procentų sąjungos teritorijos, yra labai svarbus siekiant užtikrinti biologinės įvairovės išlaikymą. Kartais e, atrodo, kad tai, ko mes negalime išmatuoti ir vertinti, ir neįvyksta. Todėl aš manau, kad būtina užtikrinti kad tokie aspektai kaip biologinė įvairovė būtų geriau įtraukti į sprendimo priimimo procedūrą. ES labai svarbus konkretus žingsnis sprendžiant biologinės įvairovės praradimo klausimai ir problemas ES yra susijęs su reglamentu dėl invazinių rūšių patvirtinimo. ES komisija nešvaistė laiko, kad patvirtintų pirmąjį e, sąrašą rūšių, kuriams grešia išnykimas ES, nors manau, kad ir invazinių rūšių sąrašą, nors manau, kad daugelis iš jūsų galvoja, kad elgiamės per daug greitai. Manau, kad tas sąrašas bus šių metų atnaujintas. Later this year, we will also present the follow-up to the fitness check. Vėliau šiais metais ketiname um, pateikti uh, vertinimo to, kaip įgyvendinama ES uh, gamtai skirtai teisės aktai, kaip matote, kad uh, taip sulaukė labai didelio Europos piliečių ir suinteresuoto šalių susidomėjimo. Konsultacijos susilaukė daugiau atsakymų negu konsultacijos dėl um, TTIP. IP susitarimo. Tai rodo, kad iš tiesų gamtos klausimai labai svarbus žmonėms yra ir sprendimas atlikti vertinimą to, kaip gyvenime tie teisės aktai rodo, kad šie teisės aktai iš tiesų jau veikia kelias metus ir dabar laikas yra vertinti, kaip jie veikia ir ką būtų galima padaryti dariau. Tikslas yra suprasti, kas pasiteisino, kas nepasiteisino ir kodėl kaip tik tai dabar uh, vyksta paskutiniai vertinimo etapai ir rezultatus pristatysiu per konferenciją skirtą Europos gamtai, kurią organizuoja Niderlandai savo pirmininkavimo pabaigoje. Dar šiais metais į pabaigą komisija numato pasiūlyti konkrečius veiksmus, kad e, būtų galima e, pratesti darbą su e, šituo vertinimu, kaip buvo nurodyta komisijos darbo programoje skirta 16 metai. Šiandien dėja negaliu paskelbti komisijos išvadų dėl šito vertinimo, kadangi darbas nebaigtasi, bet noriu aiškiai pasakyti, kad iš tiesų neketinu siūlyti, kad būtų sumažinti šitų teisės aktų tikslai, kadangi tai yra ES aplinkos, aplinkos politikos pagrindinis dalykas, kaip Džavanis minėjo, aš taip pat e, ketinu pateikti informaciją apie e, priekybą, neteisėtą priekybą e, laukinę gyvūnyje. Mes siekiame išsaugoti rūšis ir buveinės ES, taip pat ir visam pasaulyje, tačiau vis dėlto matome, kad nelegali priekyba didėja ir skaičiai yra priblaškintis. Uh, E, kontrabandininkų aukomis tapo 20 tūkstančių Afrikos e, dramblių 13 metais e, visame pasaulyje buvo nužudyta 1300 raganosių ir iš tiesų šita nelegali priekyba ne tik tai sunaikina gražius gyvūnus, kelia grėsmę rūšių išnykimui, bet tai iš tiesų yra nusikaltimai kurie daro žalą ir e, skurstančiom vietos bendruomenėm besivystančiom šalim. Komisijos atsakas buvo pateiktas vasario 26, kai ji e, pateikė ES veiksmų e, planą skirtą kovai su nelegalia priekyba laukinė gyvūnyje ir tai iš tiesų yra labai svarbus žingsnis. Tokiu būdu uh, E, komisija reaguoja Europos parlamento raginimą daryti Europoje daugiau šito klausimu ir pirmosios valstybių narių reakcijos ši iniciatyva buvo labai pozityvios ir mes tikimės, kad e, aplinkosaugos ministrų taryba patvirtins veiksmų planą e, birželį ir E, lauksime tuomet komisijos ataskaitos veiksmų plane, numatyta labai daug e, įsipareigojimų, visą tai yra labai svarbu ir būtina, kad tai būtų e, galima įgyvendinti laiku, kad galėtumėm stebėti pažangą vietoje. Jau pradėjome dirbti šio klausimu ir bendradarbiausime su valstybėmis narėmis, kad būtų galima aptarti, kaip geriau būtų galima gyventi veiksmus. Kitas svarbus įvykis numatytas tai yra konferencija susitarančių sitės e, konvencijos e, šalių Ši konferencija numatyta rugsėjo mėnesį ir tikėsimės jūsų paramos, nes tai yra būtina siekiant užtikrinti, kad ES būtų lyderė kovojant su nelegalia priekyba laukinė gyvinėje tarptautiniu ir valstybių narių lygmenio. Ryšys su piliečiais Aplinkosaugos e, politika e, kaip po tokia yra labai svarbi e, mūsų piliečiams, nes tai užtikrina ne tik tai tvarę ekonomiką, bet iš tiesų tai paliečia mūsų žmonių kasdienio gyvenimo daugybę aspektų. Ir Pradėdamas darbą kaip komisijos narys, aiškiai pasakiau, kad mano prioritetas yra apsaugoti sąjungos uh, E, piliečius nuo e, aplinkosauginio e, spaudimo pavojaus sveikatai. Sveika aplinka yra labai svarbi Europos piliečių geroviai ir aišku, aplinkosaugos teisės aktai yra tos priemonės, kurios padeda tai įgyvendyti vietose. Ir šiandien daugiau negu 99 procentai geriamojo vandens ES yra, yra saugus vanduo. E, dėka vien to, kad nuolat yra gerinamas ES direktyvos dėl e, geriamo vandens kokybės įgyvenimas. Dėje to paties negalima pasakyti apie oro e, kokybę ES ir komisijos švaraus oro kokybės paketas yra ir skirtas tam, kad būtų galima sumažinti per ankstyvų mirčių skaičių dėl oro taršos Europoje ir sumažinti kvepavimo takų lygų Tai taip pat padės sutaupyti 140 milijardų eurų sveikatos apsaugos srityje iki 2030 metų. Aš labai vertinu mūsų kolego Žiūrių Gering, šešėlinių pranešėjų darbą siekiant pirmo svarstymo metu susitarti dėl nacionalinių emisijų ribų direktyvos. Jeigu pasieksime rezultato, tai padės per pusę sumažinti per ankstyvų mirčių skaičių dėl prastos oro kokybės, kokybės ir taip pat parodysime, kad galime dirbti e, efektyviai saugodami aplinką ir žmonių saug, sveikatą Europos Sąjungoje. Minamata konvencijos dėl gyvsidabrio ratifikavimas taip pat prisidės e, prie aplinkos ir sveikatos apsaugos, nes tai padės sumažinti gypsidabrio emisijas visame pasaulyje ir taip pat ES. Tai padės E, riboti gamybą produktų, kurių sudėtyje e, yra gysidabrio, tai padės taip pat e, uždrausti naujus panaudojimo būdus tokių produktų. Ir ką komisija pasiūlė vasario pradžioje, reiškia, kad ES ir toliau yra lyderė pasaulyje, gyvendinant e, gyvsidabrio politiką ir labai svarbu, kad galėtumėm ratifikuoti konvenciją prieš ją įsigaliojant ir kad tai būtų padaryta ne vėliau kaip e, iki 17 metų pradžios. Tai reiškia, kad bendrateisė kūrininkai turės sparčiai dirbti ir mes esame visiškai pasirengę sėti prie šito darbo. Uh, Be gyvsidabro piliečius taip pat neramina kitos cheminės medžiagos, galvojant apie poveikį sveikatai ir aplinkai. 2017 m. RIČ direktyvos peržiūra ir 2017 m. peržiūra to, kaip veikia visi kiti cheminių medžiagų teisės aktai, kaip tik tai ir prisidės prie 2018 m. strategijos skirtos uh, netoksiniai aplinkai įgyvendinimo. Ir aš ketinu parodyti, kad susitelkimas į ekonomikos saugimą ir darbo vietų kūrimą nereiškia, kad yra daroma žala aplinkai visą tai turi eiti ranka rankon. Kaip galima to pasiekti? Um, tvarus ekonomikos augimas, geresnė sveikata ir gerovė, mažesnė rizika. Visą tai bus galima gyventi tik tai tuomet, jeigu politika ir mūsų rengiami teisės aktai bus tinkami gyvendinti vietose. Ir kai sakau, kaip to pasiekti, reiškia, kad mes turime galvoti apie tą spragą, kaip teisės aktai gyvenime Europos Sąjungoje ir kaip veiksmų imasi ir juos įgyvena trečiosios šalės. Mes turime užtikrinti, kad mūsų turimos priemonės uh, būtų atnaujinamos ir tinkamos paskirčiai. Turime tai labai rimtai vertinti. Jau dabar atlikome kelis e, vertinimus e, kelių e, aplinkosauginių teisės aktų. Kai kurie vertinimai tebe, tebe vyksta, jau paminėjau gamtai skirtų teisės aktų veikimo vertinimą. Kitas svarbus vertinimas yra susijęs su ataskaitų teikimu apie aplinkosaugos dalykus ir tikslas be abejo yra pasiekti, kad ataskaitos būtų aiškesnės, pateikiamos laiku ir kad jas būtų lengviau renkti ir tai turėtų reikšti, kad verslui tai būtų mažesnė administracinė našta ir aišku um, iš konsultacijų susinteresuotom šalim jau gavome gerų idėjų ir dabar norime uh, um, užtikrinti, kad rezultatai būtų 17 metais. Komisijos užduotis yra prižiūrėti, kad tinkamai būtų įgyvenama ES politika ir teisės aktai ir žinoma, mes padarysime viską, kad pasinaudotumėm sutarčių sutiktais įgaliojimais ir ir jeigu bus pažeidimų, imsimės reikalingų procedūrų. Dar e, vienas papildomas sprendimas būtų stebėti pažangą ir padėti valstybėm narėms spręsti e, problemas, gyvendinant jau suteiktus įsipareigojimus ir prisimant e, naujus, kaip tik tai todėl rengiame aplinkosaugos teisės aktų gyvendinimo, teisės aktų gyvenimo vertinimą. Ir šitas vertinimas e, kaip tik tai ir leis mums kompleksiškai, strategiškai e, įvertinti, kaip valstybėse e, narėse yra įgyvenime teisės aktai ir padės ieškoti veiksmingų sprendimų, kol tie teisės aktai dar nepažįsti yra. Vertinimo tikslas bus užtikrinti, kad būtų gerinamos ir dinamos bendros žinios, um, aiškinamas, kokias gyvendinimo spragos yra ES aplinkos saugos politikos, ieškosime naujų sprendimų, bandysime aiškintis, kokios priežastis yra tokių spragų ir bandysime uh, skatinti keitimąsi gerąją praktiką. Pirmasis žingsnis bus valstybėm uh, skirtos uh, ataskaitos, tai bus pagrindas dvišaliam dialogui tarp komisijos ir valstybių narių ir tai leis vykdyti aukštų lygių diskusijas dėl reikšmingų įgyvendinimo spragų kurios būtų bendros valstybėm narėm. Ir žinoma, tokio vertinimo mintis nėra nauja. Tai buvo atliekama jau kitose politikos rytise, kaip, pavyzdžiui, bendroji rinka, skaitmeninė ekonomika, smulkus vidinis verslas, apmokestinimas, vartotojų apsauga. Tokie vertinimai pasiteisino. Iki 16 pabaigos komisija ketina taip pat pas, paskelbti iniciatyvą dėl prieigos prie teisingumo ir uh, Tai bus daroma parengiant aiškinimo e, gairias dėl Europos Teisingumo teismo e, sprendimo sprendimų šiom svarbiom temom ir šios gairias padės valstybėm narėm ir nacionaliniam teismam, taip pat ir e, piliečiam ir aplinkosauginiam NVO geriau tvarkyti su teisiniais iššūkiais. Uh, E, dėl tarptautinių santykių e, geresnės aplinkos Europoje nebus galima e, pasiekti, jeigu veiksmų imsis vien tik tai ES. Reikia, kad trečiosios šalis taip pat perėtų prie žiedinės ekonomikos modelio, kad taikytų aukštus aplinkos sauginius standartus, kad kartu su mumis kovotų su negale prie pykyba laukinė gyvūnyje, taip pat prisidėtų prie miškų saugomo, biologinės įvairovės išsaugojimo. Uh, Tai tik tai porą sričių taip pat reikia intensyvinti dėl aplinkosauginį dialogą su pagrindiniam šalim partneriam, tarptautinim organizacijom ir šiais metais bus pora galimybių tai padaryti, UNEO2 ir biologinės įvairovės konvencijos susitarančių šalių konferencijoje. Tačiau noriu, kad būtų padaryta daugiau, noriu užtikrinti, kad mes aktyviai skatintumėm žiedinę ekonomiką ir, ir taupimo per G7 ir per dvišalį bendradarbiavimą dar norėčiau paminėti Arktikos politikos komunikatą. Tai yra vienas iš ES prioritetų. Komisija numato parengti Arkčiai skirtą komunikatą, kur bus akcentuojama tvarios plėtros svarba regione ir kai komunikatas bus patikrinta, tai turės virsti konkrečiais veiksmais. Aš tikiuosi, kad jūs aktyviai dalyvausite ir padėsite mums šiam darbę. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, aš ir toliau esu pasirengęs dirbti kartu su jumis, siekiant užtikrinti žmonių sveikatą ir saugį Um, saugę, sveiką planetą, um, strateginė sistema yra sukurta ir mes kartu turime susitelkti jos įgyvendinimą ir tarptautinių lygmenių, ir ES lygmenių. Ir tai reikštų, kad mums reikėtų inkorporuoti um, tvaraus vystimosi tikslus į mūsų vidaus ir išorės politiką, reikia įgyvendinti žiedinės ekonomikos politiką e, ir siekti septintos aplinkos sauginės veiksmų e, programos tikslų 2050 metais. Aš noriu, kad mūsų vaikai ir e, anūkai gyventų pasaulyje, kuriame oras yra švarus, kuriame švarus vanduo yra, kurie, kuriame jie galėtų sveikai maitintis, e, kad e, naudotųsi produktais, kurie yra saugus. Ir e, aš tikiuosi, kad mes galėsime gerai gyventi taip, kad išsaugotume savo planetą. Dėkui. Dėkuoju už visas jūsų pastabas. Pirmiausia, suteiksime žodį politinių frakcijų koordinatoriams, kiekvienam skiriama po dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad laikėtės pirmosios nustatytos taisyklės. Tai yra dalyvaudamas klausime, kai buvo svarstama Jūsų kandidatūra, prižadėjote reguliariai lankytis mūsų komitete. Noriu už tai Jūs pagirti, Jūs tą darote reguliariai, mums tai patinka. Aš bandžiau įdėmiai jūsų klausytis ir man e, netikėtai kilo štai tokia mintis, kad pagaliau e, jau išaušo saulė virš ES aplinkos politikos ir viskas puikiai atrodo, tačiau dėja. Aš šiame parlamente turbūt esu seniausias politikas veikiantis aplinkos saugos rytyje ir jau ne viskam tikiu, ne viskuo tikiu tiksliau. Aš rimtai manau, kad jūs esate nusiteikęs planuoti tam tikras peržiūras teisės aktų veiksmų, tačiau jeigu įvertintumėte, kaip elgesi kai kurios agentūros ES, tai būtų jums, to jau jums dinktų apetitas, ką nors daryti, nes, pavyzdžiui, Yra daug labai valstybių narių, ES tarp jų ir manoji, kurios nėra linkusios įgyvendinti priimtus teisės aktus aplinkos saugos e, sityje. Todėl manau, kad e, reikia tikrai labai daug padangų padėti tam, kad priverstume jas e, bent šiek tiek pasijudinti. Ir aš daug kartų sakiau, kad nereikia vykti į Rumuniją ir Bulgariją, pakanka apsilankyti, pavyzdžiui, Pietų Europoje ir pamatysime, kad padėtis aplinkosaugos srityje nėra pati gražiausia. Mano šalyje daugiausiai problemų kyla dėl trašų reglamento įgyvendinimo. E, o kaip bus įgyvendintos direktyvos nuostatos, pagal kurias iki 20 metų turime 50 procentų visų atliekų perdirbti. Padėtis iš tiesų yra bloga ir mes dar be to nežinome, ką apskritai turime omenyje vartodami terminą perdirbimas, nes apibrėžimas yra skirtingas valstybėse narėse. Manau, kad reikia pasitelkti ištisą papildomą ekspertų komandą tam, kad tuos nuvargusius ES politikus ir valstybių veikėjus paskatintume bent jau minimalių priemonių imtis priešingų atveju, nebeliks mūsų vaikams ir anūkams jokių gamtinių išteklių. Dar vienas pastebėjimas - atliekų tvarkymo politika. Jie yra vykdoma gerai, aš nieko nenorėčiau kritikuoti, tačiau ji buvo parengta daugiausiai dėl to, kad ankstesni nutarimai nebuvo tinkamai įgyvendinami, pavyzdžiui, dėl savartynų. Europoje nėra vieningos savartynų veiklos politikos ir mm, tvarkos ir manau, kad būtų neblogai, pavyzdžiui, atleisti vieną ar kitą savartynų vadovą, jeigu jis nesugeba vadovautis europinėmis mm, direktyvomis. Tai baigdamas noriu padėkoti Jums už puikų pranešimą, už tai, kad e, atvyko pas mūsų komitetą, kad gerą įspūdį daro, tačiau Jums reikia mažiausiai 50 papildomų ekspertų. Apie tai kalbėjo Jūsų pirmtakas tam, kad galėtumėte tą padėtį įvertinti. Ir pagrindinis Jūsų priešininkas yra ne ponas Junkeris, o valstybės narės, kurios nenori, kad būtų vykdoma atitinkama patikra ir kontrolė. Socialistų frakcijos vadu ponas Pons. Ačiū pirmininkė ir ačiū komisijos nariui už dalyvavimą mūsų posėdį, už galimybę su jumis padiskutuoti. Labai džiaugiuosi, kad minėjote 2020 metus kaip strateginius metus bio įvairoviai. jau patyrėme tam tikrą nesėkmę bioįvairovės rytyje ir nenorėtume jos vėl sulaukti. Nesu labai optimistiškai nusiteikęs ir todėl norėčiau pastirauti jūsų nuomonės dėl kelių, ko gero trijų dalykų. Pirmiausia, kalbėjote apie invazinės rušis Manau, kad galioja gana geri teisės aktai, bet e, svarbu, kad jie būtų taikomi tinkamai ir veiksmingai. Galbūt, e, kaip minėjote, reikėtų įvertinti e, visus taikymo aspektus, bet svarbu, kad būtų tinkamai bendradarbiaujama su Europos parlamentu, kad nebesikartotų ankstesnių metų situacijos. Kol kas e, komisija nesinaudojo šiuo bendratarpiavimo mechanizmu. Galite pasinaudoti. Antra, peržiūrint buveinių ir paukščių direktyvas, buvo gandų, kad direktyvos turėtų būti sujungtos, peržiūrint. Nežinau, ar iš tiesų reikėtų peržiūrėti direktyvas kurios daugelį valstybių narių net nebuvo tinkamai gyvendintos. Gal galėtumėte įsamiau apie tai pakalbėti. Na ir paskutinis dalykas, šiek tiek asmeniškas, kai paskutinį kartą dalyvavote mūsų posėdėje, diskutavome ir kalbėjome apie paukščių medžioklę pavasarį Maltoje. Ir E, viena iš paukščių rūšių buvo įtraukta į e, raudonąją knygą e, praeitais metais. Ar bus atsižvelgiama į tokį medžiojimo paukščių statusą? Dabar Maltoje kaip tik vyksta medžioklės sezonas ir atrodo, kad yra pažeidžiamas kodeksas ir neatsižvelgiama į pakeitimus, kurie buvo padaryti 2009 metais. Ar galėtumėte papasakoti apie šią situaciją, kokia būtų jūsų reakcija? Ačiū dabar, Džiulin Gertling. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui už labai samų pristatymą. Aš norėčiau tik pakalbėti apie kokybę ne apie kitus dalykus, kurie mūsų, kaip žinome, yra įgyvendinami. Žinoma, visi labai e, daug dirbame tam, kad sukurtume pagrindų teisės aktus, bet svarbiausia, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami. Mm, dabar yra įvairių bylų dėl 16 valstybių narių. Viena iš jų yra susijusi su dulkėmis. Portugalija, Ispanija, Prancūzija yra tarptų valstybių narių, kuriuose kyla labai svarbių pažeidimų klausimų. Ir man būtų svarbu sužinoti, kas bus įvertinta jūsų naujoje poveikio aplinkai ataskaitoje, e, ką ten bus siūloma pagerinti, ar bus siūloma paspartinti pažeidimų tyrimo procedūras, užtikrinti, kad jos būtų veiksmingos. Kaip minėjote, bus gera proga visą tai aptarti prieš e, padarant pažeidimą Tai ypač aktualu dabar, kai pažeidimų daroma e, daug ir kartu valstybės narės nesima pakankamų veiksmų, kad jų būtų kuo mažiau. Taigi noriu pastirauti dėl jūsų poveikio vertinimo ataskaitos. Jūs taip pat kalbėjote apie gamtinį kapitalą. Man atrodo, tai labai gera frazė. Be to, um, um, Jungtinėje karalystėje kovoju už e, paukščio e, Buick Swan įsaugojimo e, galimybės ir tai tam tikra gulbės rušis ir man labai rūpi šis klausimas 11 valstybių narių skirtingai gyventinama buveinių ir paukščių direktyvos uh, dėl šio paukščio ir labai svarbu mm, ištirti situaciją, pažiūrėti ar apskritai atsižvelgiama į nustatomus apribojimus. Norėtume mm, apie viską įsimiau padiskutuoti, nes susidomėjimas didelis ir mums rūpi sužinoti, kada galime tikėtis apčiuopiamų rezultatų. Ačiū dabar. Uh... Ponas Kevin Aldi frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui už e, tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir įsamei pristatėt e, savo pastabas. Noriu pateikti tris klausimus. Pirmiausia, apskritai dėl tvarumo. Kai E, baigėme jungtinių tautų tūkstantmečių tikslus, e, pradėjome galvoti apie kitą etapą ir e, mes apskritai suprantame, kad skurdo mažinimas ir ekonomikos augimas galimi tik tai užtikrinant juos tvariais būdais, atsižvelgiant į tūkstantmečio tikslus. Be to, Paryžiuje neseniai susitarėm dėl galutinių e, žingsnių ties e, mažai CO2 naudojančios e, ekonomikos. Taigi viskas, viską lemia tvarumas. Tik tai tvarus vystimasis užtikrins mums būtiną augimą. Bet jeigu pažvelgtume Europos politiką, Mm, pavyzdžiui, Europos semestrą ir kai kurias e, kitas politikos kryptis, ten trūksta tvarumo kriterijaus ir dažnai tvarumas nėra siejamas e, su tokiamis politikos kryptimis kaip Europos semestras. Taigi gal galėtumėte sureaguoti. Kitas klausimas dėl bio įvairovės. Pernai paskelbė savo vidurio laiko tarp peržiūros ataskaitą ir ten buvo aiškiai pasakyta, kad reikia imtis skubių veiksmų, kad įgyventintume 2020 metų tikslus. Ir tyla. Taigi noriu paklausti, ką konkrečiai ketinate pasiūlyti žemės ūkio, miškininkistės, žuvininkistės srityse ir kitose srityse tam, kad tie tikslai būtų pasiekti. Taip pat dar dėl bio įvairovės. Bel Luiza Miško byla, kokia yra dabartinė situacija, kokiu veiksmu imasi komisija nes e, e, Lenkija e, nori ten iškirsti daug medžių, o tai labai jautrus regionas. Taip pat noriu pasteirauti po to, kai buvo atšauktas ankstesnis paketas. Atrodo, kad vis mažiau prioriteškumo teikiama šiems klausimams, dėl kai kurių iš vis nieko net dar nesame girdėję ir e, girdime vėl ir vėl, kad e, kai kurie dalykai bus atidedami. Aš noriu, kad patvirtintumėte, jog žiedinė ekonomika vis dar yra didelis prioritetas komisijai. Ačiū dabar GUI frakcijos vardu, ponia Konečna. Za to skrnutí, které jste nám tady... Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui už pristatymą. Noriu grįžti prie jūsų pasisakymo pabaigos. Dar kartą girdėjome, kad norite sutelkti dėmesį į direktyvų įgyvendinimą, tų direktyvų, kurios jau patvirtintos. Praėjo dviejį metai ir nematau jokios pažangos įgyvendinant direktyvas valstybėse narėse. Vis daugiau direktyvų reglamentų patvirtiname ir kartu žinome, kad e, dėl objektyvių priežasčių jau galiojantis teisės aktai nėra įgyvendinami valstybėse narėse. Galbūt e, kartais dėl tam tikrų objektyvių priežasčių, kitur yra politinių priežasčių, bet niekas į tai neįsiklauso, nieko nedaro. Man būtų svarbu viską įsiaiškinti ir užuot e, siūlę vis daugiau naujų teisės aktų, žinant, kad bus daug valstybių narių, kurios e, jų neįgyventina, ypač dėl oro kokybės e, vidurio Europoje, galbūt ne Čekija, bet e, yra šalių, kurios teršia, kurioms galioja nukrypti leidžiančios nuostatos ir jos vis dar nesugeba prisitaikyti prie ES teisės aktų o kenčia dėl to ES piliečiai kaiminėse šalise ir mes nieko negalime dėl to padaryti. Komisija taip pat e, nesima jokių realių veiksmų, kad kovotų su tokiais reiškiniais. Tai mano pirmasis klausimas. Mano antrasis klausimas e, dar nebuvo paminėtas, bet žinoma, e, stebite, tai palmių aliejaus klausimas. Neseniai vyko labai svarbus klausimas šią temą Ir buvo pasakyta, kad emisijos dėl netinkamo palmio aliejaus panaudojimo, jų matome iš tam tikrų bendrovių Vokietijoje, be kita ko reikia dabar jau pradėti galvoti, ką darysime, nes gali baigtis katastrofa, jeigu nesimsime atsakingų veiksmų. Galbūt e, reikėtų, kaip Prancūzija ir kai kurios kitos e, valstybės narės, e, reikėtų apriboti palmių aliejaus naudojimą, ypač ten, kur jis naudojamas deginant. Taigi noriu apie tai pastirauti ir antrą noriu pastirauti dėl biokūro, nes gaminant biokūrą dažnai naudojamas palmių aliejus ir tai tikrai labai negerai. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu panas Ozlink. Ačiū komisijos nariui už pranešimą, tačiau aš kaip ir kolega iš liaudės partijos nelabai tikiu, kad mes sugebėsime ekologizuoti ekonomiką, turime vadovaudamėsi sveika išmintimi konstatuoti, kad kyla grėsmė iki 2020 metų negyvendinti tikslų susijusių su bio, biologinės įvairovės išsaugojimu, nes šiom neseniai buvo paskelbti tyrimo rezultatai, pagal kuriuos 60 procentų visų gyvūnų ir augalų rūšių grėsia išnykimas ir jeigu iki 20 metų padėties nepakeisime, tai šioje srityje tapsime visiškai nepatikimi, o tai yra susiję ir su žemės ūkio politika, nes čia turime reikalų su dviem e, visiškai priešingomis kryptimis e, <clears throat> arba vienas kitam prieštaraujančiais sektoriais. Viena vertus sėkmė išsaugoti biologinį vyrovę, kita vertus nesisakome dabartinis paramos žemės ūkiu ir jeigu tas tariamas e, žemės ūkio žalinimas e, paaiškėtų, kad yra tik tai muilo burbulas, tai manau, kad reikia rimtų pokyčių žemės ūkio politikoje, nes tai sugebėsime pasiekti ne vieno užsibriešto tikslo. Kalbant apie diskusijas susijusias su. su sėklomis Vokietijos atitinkama tarnyba dėl glifozato e, cheminės medžiagos priėmė tinkamą išvadą, kad ši medžiaga naikina bet kokius augalus, todėl jūs nieko apie tai nekalbate ir taip pat neaišku, kokie yra jūsų tikslai susijęs susiję su Natura 2000 programos peržiūra. <clears throat> Šiandien jūs e, taip aptakiai kalbėjote apie tai, kad galtinis rezultatas tikrai nebus blogesnis nei dabartinė padėtis, tačiau noriu paklausti, ar jūs norite iš tiesų pagerinti padėtį, ar e, galbūt norite pasakyti aplinkosauginėms organizacijoms, kad nėra jokios prasmės dabar iš naujo kažkokius pasiūlymus teikti. Prieš paskutinis klausimas, vairių reglamentų gyvendinimas tame tarpe ir trašų reglamentų, čia jūs leidžiate save vedžioti už nosis, kodėl Vokietija nepriverčiama įgyvendinti trašų direktyvos, kodėl negalite pagaliau pasakyti, kad reikia padaryti galą šiam procesui ir mes negalime Vokietijai tiek e, daug laiko skirti šios direktyvos, šio reglamento gyvendimo, taip pat dėl kolektyvinių skundų Jūs e, siūlote dabar atitinkamą ekspertų pagalbą interpretuojant tam tikras teisinės nuostatas, tačiau įvairioms aplinkos sauginėms asociacijoms jau ilgą laiką yra žadama užtikrinti atitinkamą prieigą prie informacijos e, ir e, teisės aktų kūrimą, tačiau kodėl mes nesugebėjome patvirtinti tokios direktyvos, kurias nuostatas iš tiesų būtų galima įgyvendinti. Komisario, mi koncentro sul tema. FDD vardu. Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Mums labai rūpi miškų klausimai. Dabar ES kovoja su neteisėtų medžių kirtimu, eksportu į kitas šalis. Kaip ketinate dirbti šioje srityje? Iki šiol įgyvendintų veiksmų nepakanka vis dar nemažai neteisėtai iškirstų medžių taip pat importuojama Europos Sąjunga, nepakankamos sankcijos taikomos. Taip pat e, vyksta labai e, spartus dikumėjimo procesai, ypač atogražų miškuose, ir reikėtų stabdyti tam tikrus prekybos procesus, ypač medienos. E, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tokius produktus kaip soja, palmių aliejus, e, jautiena ir kiti. Importuojame įvairus, įvairius produktus, e, kurių vertė sudaro apie 6 milijardus eurų per metus. Ir Jie kilia iš e, tų regionų, kur e, tie produktai gaminami neteisėtai, e, neteisėtai iškertant medžius, miškus, naikinant ir panašiai. Taigi, Mes e, tikrai suvartojame nemažai tokių e, produktų, bet turėtume laikytis taisyklių ir imtis atitinkamų veiksmų. Valstybės narės turėtų veikti iš vien e, šioje srityje. Kaip ketinate užkirsti kelią neteisėtai importuojamiems produktams? Ačiū. Prieš suteikdamas žodį vėl komisijos nariui, kad jis galėtų atsakyti Nepamirškime, kad dar bus 12 norinčių pasisakyti, todėl prašysiu komisijos nario atsakyti, turint tai omenyje. Ačiū, Giovanni, aš jau esu pasiruošęs atsakyti į kai kuriuos klausimus. Ta, visų pirma, norėčiau padėkoti Karlui Hainsu už jo paramą. Pradėsiu nuo labai e, svarbaus klausimo, kurį kėlė Karlas dėl atliekų ir atliekų tvarkymo politikos. Tikrai turime padėti valstybėms narėms um, įgyvendinti uh, atliekų tvarkymo tikslus. Pati mintis uh, užsibrėžti tokius uh, atliekų tvarkymo tikslus susijusi ne tik su tuo, kad norime pradėti pažeidimų procedūras pažeidimų atveju, bet norime e, sukurti tinkamas taisyklės ir taip padėti valstybėms narėms, nes faktiškai tai naudinga visiems ir aplinkos saugos požiūrių, ir ekonominių požiūrių, jeigu sugebame paversti atliekas energijos e, ištekliumi galima gana greitai, gana anksti nustatyti trūkumus ir jeigu pavyksta tai padaryti, galime jau ankstyvajame etape imtis tinkamų veiksmų. Taip pat e, stengiamės padėti valstybėms narėms, teikdami e, techninius patarimus dėl geriausios politikos, dėl geriausių metodų, geriausių sričių, į kurias reikėtų investuoti, bet techninių patarimų taip pat e, E, skiriamas finansavimas, finans, finansinė parama, e, daugiausia pagal programą Horizontas 2020, e, struktūrinius fondus ir kitus fondus. Vien tik atliekų tvarkymui siūloma maždaug 5,5 milijardo eurų vien tik atliekų tvarkymo projektams nuo dabar iki 2020 metų. E, žinoma, turime labai įdėmiai stebėti, kam bus naudojamos šios lėšos e, tvarkant atliekas. Tikrai nenorėtume, kad tos lėšos būtų panaudojamos žemesniuose atliekų hierarchijos lygmenyse. Norime uh, atsisakyti atliekų deginimo ir kitų panašių metodų, nors žinoma, deginimo galimybė turi būti nagrinėjama kiekvienu atskiru atveju. Teisingai minėjote, kad kai kurios valstybės narės dar net nepradėjo to ir tai tiesa, tai pasakytina apie visus sektorius. Uh, nežinau, laimė ar dėja, yra 28 valstybės narės, kurios, nepaisant to, kad taikome tie patys, tie patys teisės aktai, vis tiek yra įvairios sistemos ir kartais turime pritaikyti botago principą, kartais meduolio principą ir taip paremti valstybės narės. Ponas Pok e, kalbėjo apie invazinės rušis, apie tai, kokiu veiksmu įmamis šioje srityje, kaip žinia, sudarytas invazinių rūšių sąrašas e, visai Europos Sąjungai ir yra įmamas e, trijų intervencinių veiksmų. Visų pirma, prevencija, kita ankstyvas nustatymas ir trečia, greitas uh, aptiktų invazinių rūšių sunaikinimas. E, tas e, invazinių rūšių sąrašas buvo labai teigiamai įvertintas tinkamo komiteto pernai gruodžio mėnesį, bet e, jis dar nebuvo patvirtintas, nes, kaip žinia, Europos parlamentas prieštaravo tam, kad komisija pasitelktų savo gyvendinimo įgaliojimus. Ir e, yra tam tikrų e, rūšių, kurios e, be kitako yra įtrauktos į tą sąrašą ir labai svarbu skubiai imtis dėl jų veiksmų ir be to sąrašas jau pradėtas atnaujinti. Iš esmės noriu pasakyti, kad sąrašas buvo sudarytas remiantis mokslininkų rekomendacijomis, remiantis taip pat invazinių rūšių reglamentu tas sąrašas bus nuolat atnaujinamas. Kas dėl pavasario medžioklės Maltoje, taip, tai man taip pat kelia susirūpinimą. Tik noriu pasakyti, kad esu paprašęs savo tarnybų imtis aktyvių veiksmų. Maltos valdžios institucijų jau paprašyta atsakyti kai kuriuos klausimus ir skirta 10 dienų joms atsakyti į tuos klausimus. Taip pat mm, įgyventinu panašius veiksmus dėl paukščių medžioklės Maltoje ir prireikus imsiuos jų vėl. Svarbu, kad būtų laikomas paukščių direktyvos ir užtikrinta, kad nacionalinės teisės aktai ją atitinka. Kas dėl tinkamos būklės patikrinimo? Mm, noriu kartu atsakyti ir Džiulijai, kuri kalbėjo apie bio įvairovę ir um, tinkamumo patikrinimą. Kas dėl tinkamumo patikrinimo, komisija um, dirba kaip įprasta, sutelkia dėmesį į gyvendinimą, tyria pažeidimus ir taip toliau. Galima būtų jau pakalbėti apie nustatomus faktus, negaliu kol kas kalbėti apie išvadas. Faktus nustato mūsų darbuotojai, e, rengia rekomendacijas, kurios nėra privalomo pobūdžio. Pagrindinė rekomendacija - užtikrinti geresnį gyvendinimą. Tikrai neverta pradėti e, diskusijos e, dėl gamtos e, būklės patikrinimo. Reikia visų pirma sutelkti dėmesį į gyvendinimą. Kaip sakiau, man visą tai tikrai kelia susirūpinimą. Yra nemažai tokių, kurie nenori tinkamai įgyvendinti bioįvairovės teisės aktų, paukščių direktyvos ir paprastai jie pirmiausia ir kritikuoja mūsų veiksmus, teigia, kad nebus įgyvendinti užsibriežti tikslai iki 2020 metų. Manau, kad reikia tiesiog dėti papildomų pastangų, kad įgyvendintume užsibrieštus tikslus iki 2020 metų. Galima būtų daryti nuorodą į aplinkos būklės ataskaita, gamtos būklės ataskaita, vidurio laiko tarp peržiūra. Iš esmės e, teigiama, kad e, tam tikra pažanga yra, bet yra labai aiškių paužymių, kad e, mūsų tikslai nebus pasiekti iki 2020 metų ataskaitos, kurios bus parengtos 2020 metais, nebus e, vidurio laiko tarp ataskaitos, tai bus galutinės ataskaitos. Matysime, ar galėsime įgyvendinti tikslus, ar būsime juos įgyvendinę. Toliau e, nesakiau tvarkos, kuria buvo teikiami klausimai. Tiesiog apskritai atsakysiu. Kažkas kalbėjo apie žemės ūkį. Taip, tai labai svarbus pavyzdys. Visur, visose ataskaitose žemės ūkis minimas kaip e, viena iš pagrindinių priežasčių dėl e, kurios sumažėja bio įvairovė, keliama klausimų, ar galima sugriežtinti, atnaujinti mūsų direktyvas Dar kalbėsiu šiek tiek vėliau apie žemės ūkį, ko gero, bet kai kalbu apie žemės ūkį, kalbu ne apie visą šį sektorių. Galiu kritikuoti tik tai e, blogąją praktiką šiame sektoriuje, bet žinoma yra ir gerosios praktikos pavyzdžių. Dėl bendrojo konteksto, kalbant apie būklės e, patikrinimą, Tai labai e, plataus užmojo darbas, reikia surinkti labai daug duomenų, informacijos, renkti ataskaitas, į kai kurias valstybės narės netgi vyko e, duomenų rinkimo misijos, e, buvo vertinamos penkios kategorijos - veiksmingumas, efektyvumas, nuoseklumas, pridėtinė vertė es lygmenių ir aktualumas tų direktyvų. Kaip žinote, Gavome daugiau nei pusę milijono atsakymų. Netgi daug daugiau nei TTIP klausimų buvo pateikta. Nustatyti faktai buvo aptarti Briuselėje praeitų metų lapkričio mėnesį. Ir vasario mėnesį pasirodė jau projektas ataskaitos Komisija birželio pradžioje paskelbs savo išvadas šią temą. Ir po to, žinoma, komisija pasiūlys tolesnius veiksmus šių metų rūdienį. Džiulio taip pat kalbėjo apie paukščius Junktinėje karalystėje. Mes net asmeniškai esam aptarę šį klausimą. Taip, esu labai susirūpinęs, medžiotojai medžioja paukščius, jie gaudomi spastus, bet e, žemės ūkis mm, atlikus jūroje, trašos ir labai daug įvairių kitų klausimų taip pat išlieka aktualūs nenutraukiamos diskusijos dėl jų ir labai svarbu turėti kuo daugiau progų apie tai pakalbėti, nes galų gale mūsų pagrindinės tikslas vienas - įsaugoti paukščius, įsaugoti bio įvairovę. Kolega Brandi kalbėjo apie tvarumą. Visiškai pritariu, kai kalbame apie tai, kokiu veiksmu įmamės apie tvaraus vystimosi tikslus. Žinoma, pirmiausia, reikia turėti omenyje tvarumą. Kai norime gyventinti mažai CO2 vartojančią ekonomiką, tvarumas taip pat vienas aktualiausių aspektų. Ir mm, stengiuosi prastumti mūsų prioritetus susijusius su vandeninais, vandeninų būklę. Kai kalbame apie klimato kaitą, mažai CO2 vartojančią ekonomiką, Ne visada kalbame apie tai, kokį indėlį daro vandenynai į visą tai. Ir vandenynai netgi nebuvo aptarti COP21 konferencijoje. Nors žinome, kad vandenynai sugeria daugiausia CO2 mūsų planetoje. Dėl bioįvairovės vidurio laiko tarp peržiūros Taip, vėlgi be vidurio laiko tarp peržiūros manau, kad mums reikia tolesnių veiksmų po šios peržiūros, kad įvertintume, kaip galėsime gyvendinti 2020 metų tikslus. Žinoma, vyksta įvairūs svarbus politikos procesai, jau kalbėjome apie būklės patikrinimą, apie politikos peržiūrą vyksta diskusijos dėl daugiametinės finansinės programos, apie um, tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimą ir kai kalbame apie tokius e, tikslus, tvaraus vystimosi tikslus, e, įsipareigojame juos, juos įgyvendinti ir tikrai labai svarbu tai užtikrinti. Kas dėl žiedinės ekonomikos, esu šimtų procentų užtikrintas, kad žiedinė ekonomika yra labai didelis prioritetas mūsų darbo tvarkėje, ne tik mano, bet ir visos komisijos kolegijos. Prieš kelias savaitės e, e, vicepirmininkas Katainin e, čia taip pat lankėsi ir taip pat patikino, kad šis klausimas išlieka labai aktualus. Dėl miškų, dėl Belovežo girios Taip, e, žinoma, tai kelia mums susirūpinimą ne vien tik dėl to, kad tai yra unikali Natura 2000 vietovė, bet tai taip pat UNESCO pasaulio paveldo giria ir komisija tikrai norėtų išvengti netitaisomos žalos šiam regionui, e, jeigu bus priimtas sprendimas kirsti daugiau medžių šioje girioje. Stebėsime, kaip e, viskas susiklostys ir e, užtikrinsime, kad bet kokie veiksmai vykdomi šioje girioje atitiktų ES teisės aktus. Be to, balandžio 8 dieną prasidėjo svarbus bandomasis projektas ir dabar Lenkijos valdžios institucijos ir komisija priims sprendimus dėl tolesnių veiksmų. Taip pat buvo paminėtas ekodizainas. Dabar rengiamas naujasis ekodizaino veiksmų planas ir šis klausimas taip pat įtrauktas į mūsų darbų programą. Kas dėl direktyvų įgyvendinimo, dar dėl poveikio aplinkai ataskaitos, e, turėčiau e, pasakyti, kad e, tai labai gera priemonė, kuri mums padės paremti valstybės narės. Ta mintis grindžiama tuo, kad yra parengtos su įvairiais sektoriais susijusios konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos dėl finansų, dėl kitų sektorių, galima būtų ir dėl aplinkos saugos parengti tokias rekomendacijas konkrečioms valstybėms, kad jos visos galėtų įsivertinti. Vėlgi siekiama viską aptarti su valstybėmis narėmis, išnagrinėti jų problemas kas joms svarbu ir kaip galima įveikti tas problemas. Žinoma, nuolat informuosime parlamentą apie tai, kaip sekasi dirbti šioje srityje ir um, netrukus pasirodys dvi ataskaitos šią temą. Kas dėl palmio aliejaus? Žinau, kad dauguma Europos parlamento narių mano, kad e, palmių aliejų reikėtų uždrausti dėl e, miškų nykimo ir kitų e, su juo susijusių problemų. Komisija pripažįsta kartu vis dėlto, kad palmių aliejus yra labai svarbus pajamų šaltinis šalims gamintojams. E, žinoma, e, esame susirūpinę, kad jis gali daryti poveikį natūralioms buveinėms, rūšims. Reikia dirbti kartu su valstybėmis gamintojomis, kad galima būtų sumažinti neigiamą poveikį ir prireikus e, teikti finansinę paramą iš įvairių šaltinių, kad gamyba būtų tvaresnė. Taip pat e, jau kalbėjome apie miškų neikimą. E, komisija nuolat e, laiko šį klausimą savo akiratyje, imasi įvairių veiksmų dėl bioįvairovės. Dėl pono Euslin klausimo, man atrodo, jau tai aptarėm, dėl žemės ūkio politikos taip esu labai susirūpinęs. Uh, ir man gali reikėti jūsų paramos, visų paramos, iš tikrųjų, ypač kalbant apie BŽUP peržiūrą, kuri yra suplanuota. Nežinau, ko gero atsakiau jau visus klausimus. Ačiū. Now... Labai ačiū. Mums liko 15 minučių, 12 kalbėtojų ir dar reikia skirti laiko atsakymams į klausimus. Taigi prašau visų klausančių kalbėti labai trumpai. Ivo Bilėt pirmasis užduos klausimą. Ačiū pirmininkė. Aš tik vieną klausimą užduosiu komisijos nariai. Priešais jūs sėdžiu. Jūs kalbėjote apie oro kokybę. Klausimas būtų toks. Kalbant apie smulkesias dalelės ir, ir jų išmetimą į orą iš namų šildymo sistemų. Nuo 15 iki 20 procentų smulkiųjų dalelių e, į aplinką išmetama yra iš namų ūkio šildymo sistemų. Ir 2022 turėtų įsigalioti nauji teisės aktai susijęs su namų ūkio šildymu kai kurios valstybės narės jau taiko tam tikras priemonės, kad e, žmonės pakeistų šildymo katilus e, naujesnius. Taigi, ar manote, kad e, nevertėtų laukti iki 2021 metų ir paskatinti ES piliečius pakeisti savo šildymo katilus? katilus dabartinius pasenusius e, tam, kad e, nebereikėtų šildyti žmonėms sudeginant akmens anglį ir medį, o ne bonafė. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komisijos nariui už iki šiol atliktą darbą. E, dabar Kadangi laiko yra nedaug likę, tai paminėsiu tik tai vieną iš jūsų minėtų temų. Kalbėjote, kad komisija kovo 7 pakeitė savo, patikė savo pasiūlymus dėl trašų, kad būtų galima geriau atsižvelgti į žiedinės ekonomikos aspektus. Ir trašų reglamentas, pagal kurį būtų galima leisti pakartotinai naudoti organės atliekas trešimui, yra rimtas žingsnis žiedinės ekonomikos link. Čia čia reikėtų tam tikras sąsajas užtikrinti, pavyzdžiui, ir e, su kompostuojamu plastiku ir galimybę jį naudoti kaip trašo. Žinau, kad šis pasiūlymas sulaukė nemažai pritarimo valstybėse narėse. Komisija taip pat lygtai e, jam pritarė, tačiau mano, kad reikėtų tik nuo 2017 imtis atitinkamos plastikos strategijos peržiūrimo. Galbūt galėtumėte pristatyti mums šio peržiūrėjimo pas, pagrindinės gairės ir priemonės, turint omenyje, kad tik tai 25 procentai plastiko yra perdirbama. Taigi, kokiu priemoniu ketinate imtis, kad būtų galima pasiekti užsibrieštų tikslų perdirbimo, atlikų perdirbimo srityje. O su Huitema dabar. Ačiū komisijos nariu už pristatytas mintis. Man e, kyla klausimas dėl paukščių E, buveinių direktyvos peržiūrėjimu. Jūs kalbėjote apie plataus masto konsultacijas ir atsakymus į jūsų išsintinėtą klausimyną. Jūs nepaminėjote, kiek, interes, kiek e, buvo užpildyta tų atitinkamų klausimyno formų internetu. Ar manote, kad tas standartinės formas užpildžius ir gausi tinkamą informaciją galima susidaryti tinkamą bendrą vaizdą ir kaip tose formose pateikta informacija bus atsižvelgta įvertinant atitinkamas rekomendacijas ir siekiant dėkti naujoves bei pragmatinius pasiūlymus bei e, naujas įžvalgas formuojant. Ačiū. Ačiū, pan pirmininkė, komisijos nary. Noriu užduoti klausimą apie sąsajas tarp aplinkos saugos ir žuvininkystės politikos, turiu omenyje e, žvejybą elektroninėmis priemonėmis Šiaurės jūroje 2015 gegužę šį klausimą kėliau. Padėtis dabar yra tokia, kad e, Niderlanduose 84 leidimai šią, šią žvybos formą yra išduoti, Vokietijoje tik tai 13. Taip pat nemažai leidimų yra išduota, pavyzdžiui, mokslinio tyrimų tikslais. Praeisiais metais buvo teigiama, kad 14 metų vasara bus atitinkamas tarpinis vertinimas pateiktas ir ataskaita jau tuoj sulauksime 15 vasaros, vis dar to įvertinimo neturime. Taigi norėčiau sužinoti, kokia yra dabartinė padėtis Viename Niderlandų specializuotame žurnale neseniai buvo paskelbta informacija apie tai, kad atitinkami tyrimai netgi nėra pradėti dėl tos žvejybos elektroninėmis priemonėmis. Tik noriu paklausti, kas e, atsitiks su tais leidimais, galbūt reikės juos gražinti. Ponai Groti, žodžiu. Ačiū. Neseniai diskutavome apie, taip, apie tai, kas galbūt nėra labai pozityvu, tačiau kai kurios priemonės siekiant išsaugoti rušių įvairovę yra netgi per daug veiksmingos. Pavyzdžiui, viena žasų rūšis, kuri e, yra saugoma mano federalinėje žemėje, neleidžiama jų iki kovo pabaigos medžioti, pavyzdžiui. Ir dėl klimato kaitos visiškai pasikeitė šių paukščių elgesys ir padėtis dabar yra tokia, kad tūkstančiai žasų vienuolių e, dabar e, praktiškai e, nuniokoja pasėlius, kadangi nebeišskrenda žiemoti ir kyla grėsmė ūkininkų egzistenciją. Taigi aš prašyčiau e, įvertinti tą padėtį, ieškant lankstaus sprendimo, jeigu į jūs kreiptųsi žemutinės Saksonijos e, atitinkamų tarnybų atstovai. Tai galbūt e, užuot leidus šežasis medžioti, šaudyti, būtų galima galbūt jų kiaušinius paimti, sunaikinti tam, kad būtų ši problema išspręsta. Pana Ek, žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui Vėlai už šią diskusiją. Du klausimus turiu. Jūs kalbėjote apie Minamartą konvenciją ir gypsidabrį. Esu pranešėjęs gypsidabrio tema. Noriu paklausti, e, ar amalgamas tai yra medžiaga E, kuris susiformuoja ant dantų, kai vaikai per daug valgo saldumynų, ar e, reikėtų šią medžiagą laikyti kenksmingą sveikatą kaip anksčiau ar ne. Dar vienas klausimas. Dėl miškų naikinimo, atogražų miškų labai kenčia biologinė vairovė, atogražų miškai naikinami siekiant e, didinti ir užtikrinti mėsos gamybą pasaulio mastu, apskaitai auginti kitus maisto produktus, e, atogražų miškų naikinimas e, neigiamai atsiliepia e, kitoms sritims, dirbožėmis kenčia nuo monokultūrų auginimo, vandens kokybė, germo vandens kokybė blogėja. Neseniai Kinijos vyriausybė paskelbė apie plačių užmojų tikslą, tai yra 30 procentų sumažinti per 15 metų mėsos suvartojimą Kinijoje ir tai yra pristatoma kaip kova su klimato kaita. Pone Vela, kada ES siekdama gyvendinti aplinkosaugos priemonės e, pateiks pasiūlymus dėl mėsos vartojimo sumažinimo, ar kaip ir anksčiau ši tema nebus svarstoma, nes Europa yra palankiai nusiteikusi tiek mėsos gamybą, tiek jos vartojimo atžvilgių. Ačiū, ponas Rafonti. Labai ačiū. Dėl medienos nelegaliai iškirtus miškus importo, buvo užduotas klausimas, galbūt galėtumėte jį išsamiau atsakyti. Šiuo metu Katanijoje mes vertiname padėtį ir prieėmė išvados kad e, padėtis e, viduržėme jūroje ir žvejyba tikrai yra labai e, sudėtinga. Jūs kalbėjote apie tai, kad padėtis iš tiesų yra sunki, tačiau norime išgirsti, kaip komisija ketina reaguoti siekiant atstatyti žuvų išteklius turint omenyje, kad daugiau nei 20 procentų viduržėme jūros žuvų išteklių yra pereikvoti. Taigi, kokiu priemoniu imsite, e, kad atsatytumėte žuvų išteklius? Pone Milijų dabar. Labai ačiū pirmininkė. Noriu grįžti prie klausimo komisijos naryvėlo. Prieš tai padėkodama, kad atvykote su mumis susitikti. Pons Hoislingas e, kalbėjo apie BŽUP ir biologinė vairovė tarpusavio sąsajas. Pats minėjote, kad 80 procentų miškų ir dirbamos žemės naudmenų ES teritorijos sudaro. Taigi neišvengsime klausimo apie tai, kaip geriau galėtume tvarkyti žemės ūkio srityje, kad užtikrintume geresnę gyvūnų ir augalų apsaugą iki 20 metų. Taigi noriu paklausti, E, kokios su bežiaupiai susijusios teisės aktų peržiūros ketinama imtis siekiant šio tikslo, nes puikiai žinome, kad iki šiol primami sprendimai de facto neveikia. Taigi aš norėčiau, kad mano nūkai dar galėtų matyti, <clears throat> e, pavyzdžiui, e, kupranugarius ir kitas gyvūnų rūšis laisvai veisančius ir augančius. Pone Jarik, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau iš jūsų išgirsti šiek tiek kitokio pobūdžio įvertinimo dėl teisės aktų peržiūros. Iš tiesų labai daug klausimų kyla iš verslo pusės, kurių jūs neišgirstate. E, pavyzdžių galėčiau e, jums pateikti, pavyzdžiui, vienas e, e, iš ūkininkų gyvenančių gamtos draustinėje skundžiasi Niderlanduose, kad negali išlaikyti savo ūkio dėl to, kad jam ten draudžiama medžius kirsti. Dar vienas pavyzdys e, Overaisio provincijoje 32 ūkininkų ūkiai nukentėjo dėl to, kad saugojo gamtai buvo netgi nusavinti ir e, praėjusią savaitę patvirtinome rezoliuciją dėl kovos su Zika virusu ir ten kalbama apie būtinybę užtikrinti, kad būtų įmamasi prevencinių veiksmų, siekiant užkirsti kelią šio viruso plitimui. Taigi noriu paklausti, kokia situacija yra su programa Natura 2020, 2000, nes <clears throat> manau, kad e, šią programą skiriamas e, pernelik didelis dėmesys, o taip pat noriu paminėti, kad ūkininkai, ypač šeimų ūkiai, yra būtent tie, kurie užtikrina ekologinio žemės ūkio plėtros galimybė, o mes tokius ūkius naikiname. Ponas Zarinio dabar ačiū už jūsų aiškės pristatytas mintis. Mums reikia užtikrinti žalį ekonomikos augimą, komisija pristatė tikslus, mes siekiame jų įgyvendinimo, tačiau turime platesnių mastų konsultuoti su piliečiais, įgauti jų pasitikėjimą. Vieną klausimą noriu užduoti. Jis susijęs su mūsų įsipareigojimais ir tarpusavio pasitikėjimu. Noriu pakalbėti apie dvi brandolinės jėgainės ir jų veikla susijusi su atliekų tvarkymu, radioaktyvių atliekų tvarkymu. Europos Sąjunga dabar parengusi tokią E, brandolinės energetikos programą indikacinę. Ir dėl jos gyvenimo kyla e, daug abejonių, yra skiriama iš 200 milijonų eurų šiai programai. Tačiau operatoriai turi iki 25 metų 15 milijardų e, investuoti į atitinkamų jėgainių, kurios e, yra pastatytos 50 km nuo Portugalijos sienos saugumą avarija tokioje brandulinėje gainėje gali sukelti grėsmę, pavyzdžiui, Lisabonos aprūpinimą geriamų vandenių. Ką manote apie tokią situaciją susijusią su brandulinėmis jėgainėmis? Ačiū. Dabar komisijos nario atsakymai. Žodis jums. kalbėjote apie kovą su e, neteisėtų medienos skirtumu importu, mes to kovojame, bet kyla ir problemų, kadangi labai e, dažnai e, kalbame, kad problemų yra trečiose šalise, bet ir ES yra problemų ir galiu pasakyti, kad jų ėmėmės veiksmų nukreiptų prieš kai kurias valstybės narės. Jeigu kalbėjau apie oro kokybę, apie kietasias dalelės. Na, o, tai nepasakytina apie visas valstybės narės, bet ši problema yra svarbi kai kuriuose valstybėse narėse, tikrai nedaugelyje, poroje jų lankiausi. Ir ten uh, išsamei apie tai kalbėjomės ir čia būtų geras pavyzdys, kur labai pasitarnautų poveikio aplinkai ataskaita, kur būtų galima sustelkti į tam tikrų valstybių narių problemas ir jam kilančios klausimų. Dėl trašų. Klausimą čia uždavė Simona Bonafe. Taip, manau, kad uh, peržiūrėtų trašų reglamentų indėlis į žiedinę ekonomiką akivaizdus, be perdirbimo reikėtų geriau panaudoti išteklius, tai iš tiesų ne tik tai galėtų, bet tikrai pagerintų dirbožėmio struktūrą, biologinė įvairovė. Um, CO2 su, su, sugerimo, tai taip pat padėtų pakeisti azotinės uh, trašas uh, reglamente. Kalbama uh, apie tai, kaip bioatlikos paverčiamos trašomis. Mes kalbėjome apie kriterijus, saugumą, kokybę, ženklinimą siekiant įgyventi reikalavimus ir aišku, jeigu reikalavimai nebus vykdomi, nebus galima prekiauti tokiam trašom ES. Netgi prekybos direktyvos čia galėtų pasitarnauti. Dėl plastiko, kaip žinote, veiksmų plane yra numatyta parengti plastiko strategiją. 2013-aisiais jau buvo parengta žalioji knyga skirta Europos plastiko atliekų strategijai ir be to ir Europos parlamentas savo iniciatyva yra paskelbęs rezoliuciją. Ir Tai e, yra e, svarbiausi dalykai, vyko dėl to konsultacijos ir rengiant e, strategijas išvelgtą į žalę knygą. Vis dėlto galėčiau pasakyti, kad buvo tai, kas buvo įtraukta į minėtą parlamento rezoliuciją, tai mes jau gyvendame, pavyzdžiui, nustatyti didesnį plastiko perdavimą tiksliai ir taip toliau. E, toliau dėl e, deguonio fermentuojimo plastiko strategijos komisijos buvo paprašyta pasigilinti susijusius klausimus ir e, daugiausia mes kalbame apie medžiagų biologinį įrumą ir tikėkime, kad po vasaros jau turėsime rezultatus ir išvados taip pat padės rengti strategiją. Uh, Kaip buvo kalbėta apie vandeninus, aišku, tai yra susijęs su klausimu dėl jūrų um, um, taršos taip pat. Sutelmo kalbėjo apie tinkamumo patikrą. Uh, Buvo kalbėta apie tai, kaip reikėtų vertinti tuos 5500 e, atsakymų, kad buvo tiesiog užpildyta anketa. Aš manyčiau, kad vien tas, e, e, tas, tas, tas faktas, kad buvo, buvo tiek tų anketų yra reikšminga, vis dėlto Aš paminėjau tik tos 550, bet iš tiesų e, sureagavo nevyriausybinės organizacijos valstybės narės, aišku, ir valstybinarių ministrai, ir na, taip pat ir, ir miškininkai, ir, ir žvėjai, ir, ir medžiotojai e, pateikė atsakymus ir galiu pasakyti, kad konsultacijų metu viską buvo išžvelgta dėl to, kas buvo sakyta apie apie žvejybą Šiaurės jūroje panaudojant e, elektrinę įrangą. Na, iš esmės tą klausimą pradėjo kelti Niderlandai, Mm, tai įranga naudojama Šiaurės e, jūroje ir e, iš tiesų žvejybą panaudojant elektros srovę yra e, technologinė naujovė ir iš pirmo žvilgsnio yra teigiamų dalykų, nes iš tiesų tai gali sumažinti priegaudą, kadangi tikslingiau žvejojama yra ir svarbiausia, kad mažesnė žala būtų padaroma jūros dugnui. Vis dėlto dar bendro vaizdo neturime. Ir Kol kas ne, negalime įvertinti to e, visko, kas vyksta, koks būtų poveikis e, e, aplinkai, ekologinis poveikis. Pavyzdžiui, buvo sakytas toks argumentas, kaip panaudojami elektriniai tralai. Jeigu uh, tarkim, kai kurios žuvis nėra ištraukiamos iš vandens, galbūt jos bus sužalotos, sužalotos stuburų ir, ir taip toliau. Tai iš tiesų čia reikėtų dar mokslinio vertinimo. Ir kai buvo sakyta, yra. Ir laivų, kurie dalyvauja penkių metų bandomajam projekte ir e, tarpinė e, ataskaita turėjo būti parengta e, pernai apie metų vidurį, kol kas dar tos ataskaitos negavom ir raginame Niderlandus, kad jie kuo greičiau pateiktų mums tą tarpinę ataskaitą. Bet aišku, nepasikliauname vien tik tai tą ataskaitą. Visai e, nesenai buvo surinktos penkios faktų nustatymo misijos ir Belgija, Niderlandų su Vokietija. Buvo siekta išsiaiškinti, kaip šitos e, valstybės prižiūri e, tokią žvejybą panaudojant elektros rovę. Po, po tų faktų nustatymo misijų buvo prašyta imtas kontrolės priemonių. Žinoma, mes ir toliau tai stebėsime. Stebėsime ne tik tai patį procesą, uh, E, toliau stebėsime ir e, kokie pokyčiai e, vyksta žvejybos zonoje, koks poveikis aplinkai yra Grota galėčiau atsakyti, taip iš tiesų tas klausimas yra, problema yra. Praktiškai kiekvienai valstybei nariai, tai gali būti žuvis, gali būti kormoranai žvėjams, vilkai Švedijoje, tarkim, ar, ar kitur. Ir iš tiesų pritariu, kad mums reikia uh, ieškoti subalansuoto sprendimo. Uh, kartais metamės į kraštutinumus. Arba nieko ne, nelieskite, ne, ne, nelieskite žasų arba, arba išnaikinkite visas e, žasis. Iš tiesų reikėtų surasti natūralų balansą, būtent to mums reikia. Na, jau dabar neprisimenu, kas minėjo Natūra 2000, jeigu pažvelgtumėm į E, skaičius e, Natura 2000 e, vietovių, tai iš tiesų būtų galima įrodyti, kad pažanga yra. Jeigu pažiūrėtumėm į tinkamai valdomas Natura 2000 vietovės, tai iš tiesų klausimas visai kitaip būtų formuluotinas ir mano prašymas būtų toks. Ne, ne, ne tik tai galbūt nustatyti tokias Natura 2000 vietovės, kur kas svarbiau yra tinkamai valdyti. Dar buvo e, kalbėta apie gyvsidabrį, taip, iš tiesų, e, minamato e, konvencijos ratifikavimas būtų naudingas visiems ir sveikatos ir aplinkosaugos požiūrių. 26 ES valstybės narės yra pasirašiusios šitą konvenciją kartu su, e, su kitom maždaug šimtų valstybėm. 14 lapkritį, bet kad konvencija įsigaliotų, reikia, kad 50 valstybių ratifikuotų tą konvenciją. Ir tikėkime, kad 50 e, valstybių skaičių pasieksime kitų metų pradžioje. E, na, Europoje nemažai pasistumėta į priekį, kalbant apie gistą pritaikomus teisės aktus, tačiau e, kartais vis dėlto e, mūsų piliečiai nėra apsaugoti nuo gisterio tai ir buvo pasiūlytas paketas. Ir tikslas buvo visų pirma E, kad tai būtų regla, reglamentas. Šio teisė kūrininkai e, siekia suderinti ES teisės aktus su konvencija. Ir kitas dalykas e, būtų pasiūlyti, kad Europos komisija ratifikuotų konvenciją. Taipogi, dėl žvejybos Viduržėme jūroje ir e, dėl to sustikimo, kuris vyko Katanijoje, manau, kad sustikimas buvo labai sėkmingas. E, kas nėra informuoti, galėčiau pasakyti, turbūt žinote, kad viduržėmio jūroje visiškas chaosas, e, kalbant apie žvejybą, kaip frontas sakė, 90 procentų išteklių yra žvejojami per intensyviai. Ir problema iš esmės yra tokia Viduržėmio jūro dalina, dalinasi e, šiaurėje regioną esančios e, ES valstybės narės ir e, Šiaurės Afrikos valstybės. Ir kartais man atrodo, kad tuo naudamasi kaip pretekstu, nes iš tikrųjų yra išteklių, e, kuriuos žvejoja tik tai valstybės narės ES ir vis dėlto ir su tais ištekliais yra problemų. Tai iš tiesų viduržėmio jūros e, problemą reikia nagrinėti nacionalinę ES e, požiūriu ir regioniniu požiūriu. Ir Katanijoje buvo aptartos tokios priemonės. Pirmiausia, buvo, e, buvo kalbėta apie tai, kad tarpusavį reikėtų kalbėti apie valstybės narės ir čia būtų trys klausimai. Ir mes bent jau pripažįstame, kad yra problema viduržėme jūroje. E, atsakymas buvo taip, su to sutiko visi. Antras klausimas, ar pripažįstame, kad yra e, Jeigu pripažįstame, kad tai yra problema ir mes sutarėme, kad reikia kažką tai daryti, reikia tai kažkaip tai spręsti, vėlgi e, atsakymas visų šalių buvo taip. Ir e, trečia, e, kokiu priemoniu imsimės. Ties antrojo klausimu ir sustojame, nes na, norėtumėm taip pat, kad dalyvautų ir ne valstybės narės. Ir esu suplanavęs sutikimus su Turkija, Tunisu, jau lankiausi Alžyre. Al Alžyrėje, Alžyrė iš tiesų teigiamos nuostatos buvo išsakytos, teigiamas susiekimas na, be viduržėmio jūros valstybių, bendradarbiavimas su regioninė e, išteklių valdymo organizacija. Vėliau ir kalbėjo apie biologinį įvairovę. Aš tai visada miniu, nes, nes, nesvarbu, kiek tai susiję. Uh, yra su e, biologiniai įvairovė, visada, kai kalbame apie e, gamtos e, būklę ir visuomet, kai kalbame apie žemės ūkį, visada kalbame apie oro, vandens kokybę, dirbožėmio kokybę. Ir vėlgi, ką, nu, ką noriu pasakyti, tikiu, kad ūkininkai yra sprendimo dalis, kadangi kuo tvariau bus ūkininkaujama, tuo naudingiau uh, tai taip pat bus ir patiem ūkininkam. Ir jau buvau susitikęs ir pernai su Žemės ūkio ateities forumu. Ir visi ūkininkai rinktusi naudingesnį gerą praktiką grindžiamą ūkininkavimą negu atvirkščiai, kadangi ilgainiui tai gali atsisukti prieš juos pačius. Jeigu sakome, kad, e, kad mes visiškai šikuojame savo dirbožėmį vandenį ir orą, tai, tai ką tai reiškia? Kad tai yra trys pagrindiniai dalykai, kurias pagrįsta žemės ūkis. Taip, aš kalbuosi su ūkininkais. Tačiau mano požiūris yra toks, reikia jiems padėti, kad jie taptų sprendimo dalimi. Nes galų gale Aš manau, kad jie galėtų būti labai geri mūsų biologinės įvairovės sergėtojai. Ir jeigu jiems tai kainuoja, tai kodėlgi ne, jiems už tai būtų galima ir kompensuoti. Dėl biologinės įvairovės e, mažėjimo, Natūra 2000 vietovė, aš kaip sakiau, neužtenka įvardyti tas vietovės. E, jeigu uh, jos nebus tinkamai valdomos, nieko nebus, nieko nebus, nes e, kai kalbame apie Natūra 2000 vedovės, galvojame apie sausumą tik tai, bet nepamirškime, kad e, tokių vietovių tikslą esame ir įsikėlę kalbant ir apie, apie jūrą. Aišku, sausumoje pažanga nemaža yra, bet tik tai 4 procentai yra e, pasiekti. Ir, sausumoje reikėtų siekti geresnio valdymo, o kalbant apie jūrų vietovės, tai reikia siekti, kad tos vietovės būtų, e, būtų nustatytos. E, taip pat e, pritariu, kad turime bendrauti su mūsų piliečiais, ypač kalbant apie žaliosios ekonomikos augimą ir taip toliau, dėl elektrinių, brandolinių elektrinių. elektrinių Na, žinau, kad e, apie tai nuolat kalbama energetikos sąjungoje, už tai atsaking, atsakingas Migėlis yra, e, kiti komisijos nariai. Mes e, kalbant vis dėlto apie energetiką, mano supratimu, tai pirmiausia reikėtų siekti panaudoti atsinaujinančius šaltinius. Ir siekiant tvarumo, tai vienintelis galimas sprendimas. Kai kalbu apie transportą, Taip, galbūt galima galvoti apie vidaus variklių, vidaus degimo variklių tobulinimas. Aš tai sakau, kad vis dėlto reikia galvoti apie tvaresnius sprendimus su nulinėm emisijom, e, emisijom. Ir kalbant apie energetiką, aš visų pirma noriu kalbėti apie vandenynus. Kai kalbame apie sinūninčius šaltinius, tai dažniausiai minima saulės ir vėjo e, energija, kai tuo tarpu iš vandenynų galėtumėm e, pasinaudoti ir povandeniniam surovėm ir potvinio atoslūgio energija ir taip toliau. Visi apie tai žinom ir apie tai jau diskutavom. Atrodo, į viską atsakiau. Dar buvo kalbėta apie prieigą prie teismų, teisingumo. E, e, komisija galvoja apie šinamasias gairias. E, manome, kad tai būtų greičiau, nes tokias gairias būtų galima parengti iki 16 pabaigos teisės aktas dėl prieigos prie, prie teismų, prie teisingumo dabar iš tiesų e, e, tas nuostatas nustato teisingumo teismo e, praktiką. Gai, gairėse iš tiesų ir bus apžiokta ta praktika ir apie tai, kaip būtų galima tai labiau gyventi valstybėse narise. Dėl glifosatų, daugiausiai nuoma pesticidų gamyboje. Uh, glifosito naudojimo leidimas baigėsi e, galioti šių metų birželio pabaigoje. Žinau, kad čia plaimų nesusilauksiu, bet e, komisija pasiūlė atnaujinti šitą leidimą, pratesti leidimą. Ir e, diskusijos su valstybėm narėm tebe vyksta. Dėl ko tai buvo pasiūlyta? FK Įvertinu riziką, čia buvo atsižvelgta ir į PPO vertinimą ir remiantis tuo iš tiesų negalima visiškai uždrausti šitos medžiagos naudojimą, kol nebus vykdyti ES teisės aktų kriterijai. Turbūt e, atsakiau visus klausimus. Jei e, į kažkokį klausimą neatsakiau, jeigu norėtumėt e, gauti atsakymą raštu, tai, tai bus galima padaryti. Voorzitter, mijn vraag over eh, de ziekte. Pirmininkė, man klausimas dėl kovos su Zika virusu rezoliucijos ir šios rezoliucijos gyvendinimo. Uh, pasiekmėmis, turint omenyje, kad zika virusą platinantis uodai daugiausiai veisėsi e, vandens telkiniuose, kuriuose nėra srovių. Tai kaip ketinate užkirsti kelią zika viruso plėtimui? Šis klausimas e, nepatenka į e, šio komisijos nario kompetencijos rytį. Tačiau tie vandens telkiniai yra patekę į Natūra 2000 aprepti. Nes priešingų atveju, jeigu nieko nedarysime, tai pateksime į tokią padėtį, kaip ir kovodami su malerija po antro pasaulinio karo ir negalime sėdėti su dėl rankų, turime imtis kokiu nors veiksmu. Visiškai pritariu Jums, tikrai nenoriu pasakyti, kad uh, man tai nerūpi. Žinoma, man tai rūpi ir tai rūpi visiems. Vienas e, Zika prevencijos būdas, e, kaip minėjote, geresnis e, mūsų vandens ūkio tvarkymas. Ir su visomis valstybėmis narėmis labai įsamei aptariame vandentvarkos ataskaitas, upių baseinų valdymo planus, e, kuriuose taip pat numatomos tokios atsargos priemonės. Kas dėl e, atsakymo, dėl e, Kinijos draudimo susijusio su mėsa, dėl žvengistės, manau, kad galėsime dar apie tai pakalbėti. Norėčiau padėkoti komisijos narį Velą už dalyvavimą mūsų posėdėje, už aktyvų bendradarbiavimą. Štai kad atsakė visus klausimus. Ačiū komisijos nariui. Po minutės pratesime darbą. Palauksime, kol komisijos narys išeis iš salės. Darbų tvarkė dar turime nemažai klausimų. Dėkoju visiems, ačiū taip pat ir už paramą. Sacco di carte. Now we can uh, continue our meeting, the item... Galime tęsti mūsų darbą. Penktasis darbų tvarkės uh, punktas - ataskaita apie vykstančias tarp institucinės dėrybas dėl išmetamų taršalų rybinės vertės, uh, kontrolę, medicinos prietaisus Jau pasiektas preliminarus sutarimas balandžio 6 dieną e, taryboje Susitarta dėl deleguotųjų aktų, dėl visų nuostatų susijusių su bandymais ir emisijų e, e, stebėsena. Europos parlamentas e, prieėmė tarybos prašymus dėl konkrečių išimčių susijusių su varikliais žemės ūkio mašinuose. Taip pat buvo parengta E, susitarta dėl trukmės, kiek turi galioti galimybę pakeisti e, tam tikros kategorijos e, variklius. Balsavimas dėl šio teksto numatytas NV komitete balandžio 26 dieną. Toliau dėl maisto ir pašarų kontrolės. Šeštasis e, trišalis dialogas vyko balandžio penktąją dieną ir e, dėrybininkų komanda baigė diskusijas dėl e, įvairių politinių klausimų, dėl straipsnių susijusių su kontrolės priemonėmis. Diskusijos vyko labai konstruktyviai ir septintasis trišalis dialogas vyks rytoj. Dėl medicinos prietaisų ir in vitro diagnostikos medicinos prietaisų Aštuntasis e, trišalis dialogas e, dėl medicininių ir in vitro diagnostikos medicininių prietaisų vyko balandžio 7 dieną. E, baigus sėkmingai nagrinėti įvairius svarbius klausimus to septinto trišalio dialogo metu, besidarančios šalis pasiekė tolesnę pažangą korepero pasiūlymais, kurie buvo pateikti kovo 23 dieną, susitarta dėl atsakomybės draudimo, dėl deleguotų ir gyvendinimo aktų medicinos prietaisų klasifikavimo taisyklių. Komisija pati pateikė kelis pasiūlymus ir uh, bus grįžta prie jų devintojo trišalio dialogo metu. Dar lieka tam tikrų neįspręstų su in vitro diagnostika susijusių klausimų, tokių kaip receptų išrašymo taisyklės, klasifikavimo taisyklės, numeris 145, pacientų tyrimai Europos parlamentas persiuntė savo pasiūlymus prieš trišalį dialogą ir visa tai bus e, nagrinėjama vėl e, kitame dialoge, kuris numatytas Strasbūrė gegužės 11 dieną. Dėl nacionalinių emisijų mažinimo e, numatyta Numatytas antrasis trilogas balandžio ketvirtą dieną. Jis įvyko ir buvo padaryta tam tikra pažanga dėl kelių straipsnių, dėl nuostatų susijusių su švaraus oro fondu ir Europos švaraus oro forumu. Be to e, įvyko tolesnė diskusija dėl svarbių politinių klausimų susijusių su antrųjų priedų. Dabar e, galime perėti prie šeštojo darbo tvarkės e, punkto, tai komisijos ataskaita Europos parlamentui ir tarybai dėl 2014 metų jonizuojančią spinduliuotę apdorotų maisto produktų ir maisto sudedamųjų dalių. prie mūsų e, prisijungia komisijos atstovas iš e, sveikatos ir vartotojų klausimų generalinio direktorato. Iš karto ir suteiksime jam žodį. Ačiū pirmininkė. Šis darbotarkis klausimas susijęs su ataskaita, kurią kiekvienais metais kelbė komisija, pateikdama ataskaitą apie situaciją valstybėse narėse dėl tam tikrų e, jonizuojančių spinduliuotę apdorot maisto produktų ir maisto sudėdamųjų dalių poveikio. Pranešime ataskaitoje yra pateikiamas valstybinarių sąrašas Yra 13 tokių valstybių narių, kur, kuriuose naudojama tokio pabudžio įranga - Belgija, Bulgarija, Čekija, Vokietija, Estija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Vengrija, Niderlandai, Lenkija, Rumunija ir Junktinė karalystė. Taip pat Norvegijoje esam atitinkamos įrangos 2014 5500 tonų buvo apdarota jonizuojančiais spinduliais maisto produktų, tai yra mažiau nei ankstesniais metais. Tas apdarojimas leidžia sunaikinti tam tikrus kenkėjus bei e, sumažinti, pavyzdžiui, vaisių gedimo sutrumpinti vaisių gedimo procesą, jį sustabdyti. ES teisės aktuose yra numatoma apdoroti aromatinius prieskonius ir žolės su atitinkama spinduliuotė. Ir septynios valstybės narės turi galimybę tokius kaip Belgija, Čekija, Prancūzija, Italija, Niderlandai, Lenkija ir Junktinės karalystės, dar taikyti savo tvarką tam tikriems produktams, kurie yra parduodami jų teritorijoje. Tai yra <clears throat> varlių kojelis, e, mėsa, daržovės ir vaisiai. Europoje daugiausiai ionizuojančias spinduliuotė apdorojamos varlių kojelis 57 procentai visų maisto produktų, 16 procentų sudaro paukštieną, paukštienos skerdieną. Po to įvairios armatinės žolės ir prieskoniai džiovinti. Europoje veikia du didžiausi operatoriai jiems tenka 85 procentai Belgijoje ir Niderlanduose. Belgijoje 60 procentų maždaug visos, e, e, visų jonizuojančios spinduliuotę apdarotų maisto produktų ir apdarojama Niderlanduose apie 24 procentai. 14 metais buvo atlikta maždaug valstybėse narėse 6 tūkstančiai įvairių bandymų 98 procentai šių bandymų buvo pasibaigę nustačius spinduliuotę ir e, tie bandymai buvo atliekami su į rinką jau pateiktais produktais. Taip pat buvo nustatyti tam tikri pažeidimai susiję su klijuomomis etiketėmis, kuomet ant etikečių nebuvo nurodoma visapuška informacija, išskyrus e, netinkamo ženklimo etiketėmis atvejus, e, visi produktai buvo išimami iš rinkos e, nustatyti, kuriems bandymų metu buvo nustatyta per didelė jonizuojantis spinduliuoti. Kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Vokietija, e, skiria labai didelį dėmesį bandymo, bandymams su, su šiais maisto produktais. Tai yra Vokietija, Italija ir Niderlandai. 80 procentų visų atliktų bandymų buvo atlikta tose šalyse. Taigi tiek būtų informacijos susijusios šios ataskaitos pristatymu. Dabar leisiu kolegoms, paliksiu galimybę užduoti klausimus. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Noriu pastirauti kolegų, ar kas nors norėtų pateikti klausimų. Ponas Özling. Ja, <clears throat> vielen Dank an die Kommission. Das Thema finde ich. Ačiū komisijos atstovams. Ši tema galbūt nesuslaukia tokio didelio visuomenės dėmesio, tačiau vis tiek verta ją apsvarstyti. Manau, kad kalbant apie jonizuojančius spinduliuotę, tai e, vartotojai praktiškai neturi galimybės gauti tinkamos informacijos įvairios valstybės narės e, įvardijo įvairias priežastis, kurios nėra pakankamai svarios neatlikinėti atitinkamams e, atinkamus tyrimus, tai yra resursų trūkumas, išteklių trūkumas, taip pat mes šio ataskaito pasigendama duomenų apie importo ir eksporto apimtis. Noriu paklausti, ar egzistuoja sąsajos tarp jonizuojančios spinduliuotės ir atsparumo antibiotikams. Šis klausimas buvo įtrauktas darbo tvarkė pirmininkaujant Niderlandams, ar spinduliuotė gali padidinti atsparumą antibiotikams, jeigu taip, ar įmamasi kokiu nors priemoniu ir kaip dažnai atliekamos maisto produktų poveikio spinduliuotę patikros, nes ataskaitoje nepateikiamas jokios išvados, taigi kyla klausimas, kokiu veiksmu komisija im, imsis, kad padėtis pagerėtų ir kad kitais metais pateiksime ataskaitą, atrodytų geriau. Tikrai iškai neprimtinas dalykas, kad nėra pasiūloma jokių išvadų tokioje ataskaitoje. Ačiū. Ar dar būtų klausimų? And then the floor to the Commission for the answer. Žodis vėl komisijai, kad jį galėtų atsakyti. Beaucoup, monsieur président. Euh, en effet, nous n'avons pas de données sur les importations, les exportations. Iš tiesų neturime duomenų apie importo eksporto apimtis, nes komisija paprasčiausiai negavo atitinkamų duomenų kalbant apie atsakant į klausimą dėl atsparumo antibiotikams skatinimo ir antimikrobinio atsparumo klausimus, atvirai kalbant, nieko apie tai nežinau, kiek žinau, radiacija, radiacinė spinduliuotė tam tikrus, tam tikrus mikrobus panaikina, tačiau reikėtų pasitelkti mokslininkų išvadas, siekiant pateikti įvertinimą dėl padidėjusios sparumo antibiotikams. Man kyla bejonių, tačiau tik tiek galiu atsakyti, kalbant apie bendrą požiūrį, tai komisija vertinimai iš paukščio skrydžio. reikia paminėti, kad e, svarstamos reglamentas buvo parengtas ir patvirtintas prieš kelius metus ir galbūt reikės svarstyti galimybę jo nuostatas peržiūrėti. Mes dabar surinkome 14 metų duomenis ir mėginame ateityje galbūt parengti tokį platesnio masto dokumentą, platesnio masto ataskaitą. Questions? Ačiū. Jeigu daugiau klausimų nėra, galime baigti nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai um, irgi komisijos ataskaita ir ko gero komisijos atstovas, um, turintis ją pristatyti, dar neatvyko. Gal uh, palaukime, kelias minutės palaukime komisijos atstovo. Okay, dear colleagues, we can uh, close here the meeting of the committee and uh, we will start. Nusprendėme baigti komiteto posėdį ir pratesti jį rytoj po koordinatorių posėdžio pusę vienuolikos. Susitiksime rytoj. Ačiū.